Liebe, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Mėly kolegos, pradėkime. Tęsime darbą. Balsuosime Nuo 8 iki 14 darbo tarkės klausimo, tai yra ES agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimai.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 pranešėja. Jei norit pasisakyti, ne, nenorit, ačiū. Šiaip lik ir nenorėjau, bet norėčiau paprašyti palaukti bent tris minutės, kad visi susirinktų, nes balsavimas yra labai svarbus ir tiek norėjau paprašyti. Kartais pavėluojam ir nieko tokio, bet dabar svarbus balsavimai, tai palaukime gal, kol jie susirinks. Ja, ich hoffe es auch, aber ich habe heute Morgen. Šiandien ryte pasakiau, kad trečią pradedam. Taigi trečiai reikia pradėti, nes reikia labai daug darbo nudirbti. Taip, iš visų frakcijų kolegos dar nesusirinko. Antras pakeitimas už prieš Antrasis darbo tvarkės klausimas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas dviem dalim. Pirma dalis už, prieš, susilaiko priimta Patikrinkime. Šeštas pakeitimas pirma dalis. Pradedame balsuoti. Šeštas pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Šeštojo pakeitimo pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. Šešto pakeitimo antra dalis už prieš susilaiko atmesta. Septintas už prieš susilaiko atmesta. Aštuntas. Aštuntas pakeitimas, sako pirmininkė, kas už prieš susilaiko. Patikrinkime, aštuntas pakeitimas. Pradame balsuoti, aštuntas pakeitimas. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. E, niekas neprieštaravo žodinio pakeitimo už prieš susilaiko priimta. Dešimtas už prieš Dešimtas pakeitimas, sako pirmininkė. E, horizontalus pranešimas, kaip jau keletą kartų sakiau. Aštuntas darbo atvarkės klausimas, sako pirmininkė. Aštuntas. Iki šiol jūs balsavote pagal balsavimo sąrašą. Good guess, sir ja. Genau. Genau. Genau. Genau. Yeah, we call that discipline. And when you say we... Tai vadinama disciplina. Taip. Aš juk sakiau, kad trečią valandą prasidės posėdis. Ir taip dvi minutės vėlavome. Two minutes is 120 seconds. 120 sekundžių pavėlavome balsuoti. Dešimtas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas dviem dalimis. Pirma dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta Reikia patikrinti. Antra dalis 12 pakeitimo. Patikrinsim. Pradėme balsuoti, baigėme balsuoti. Atmesta. Trečia dalis. Už prieš susilaiko priimta. Tryliktas už prieš susilaiko priimta. 14 už prieš susilaiko priimta. 15 už prieš susilaiko atmesta. 16 už prieš. Man atrodo, kad priimta. Ar galim patikrinti 16 pakeitimas? Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta. 17 už, prieš susilaiko priimta. 18 žodinis pakeitimas, nieks ne, ne, neprieštarauja, už, prieš susilaiko priimta. 19 atkrenta, nes 19 buvo patvirtintas, 20 už, prieš susilaiko, man atrodo, kad priimta. Taip. 21 už, prieš susilaiko priimta, 22 už prieš susilaiko priimta, 23 už prieš susilaiko priimta, 24 už atkrenta, 24 5 už prieš susilaiko atmesta, 26 už prieš susilaiko. Reikia patikrinti. 26 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 30 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 31 už prieš susilaiko priimta. 32 už prieš susilaiko atmesta. 33 už prieš susilaiko priimtas, 34 už, prieš susilaiko priimta. 35 už, prieš susilaiko priimta, 36 už, prieš susilaiko priimtas, pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, Ample 1 už, prieš susilaiko priimta, Ample 2 už, prieš susilaiko priimta, Ample 3 už, prieš susilaiko priimta, MPL 4 už, prieš susilaiko priimta, MPL 5 už, prieš susilaiko priimta, MPL 6 už, prieš susilaiko priimta, Libė 1, Libė 2 už, prieš susilaiko priimta, Libė 3 už, prieš susilaiko, reikia patikrinti, Libė 3 balsuojame už pirmąją dalį. Priimta. Libė 4 atkrenta, Libė 5 už, prieš susilaiko atmesta, Libė 6 už, prieš susilaiko priimta, Libė 7 už, prieš susilaiko priimta, Libė 8 už, prieš susilaiko priimta. Visa rezoliucija vardinių balsavimų pradedame balsuoti. Mm-hmm. Still one. The vote is over. The vote is closed. Baigiame balsuoti. 20 už 2 prieš 2 susilaiko. Sveikiname kolegę. Pranešėja ponia Ajala Sender. Toliau devintas klausimas. Oh. Amendment number two, grant. Antras pakeitimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. Antras pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta trečias ir ketvirtas pakeitimai atkrenta. Pradedame balsuoti už visą biudžeto gyvendinimo patvirtinimą. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti dauguma už, dabar dėl sąskaitų nereikia balsuoti, toliau rezoliucija, aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, devintas už, prieš susilaiko atmesta, dešimtas už, prieš susilaiko priimta, vienuoliktas už, prieš susilaiko atmesta, dvyliktas už, prieš susilaiko atmesta prieš susilaiko atmesta, 13 už prieš susilaiko atmesta, 14 už prieš susilaiko atmesta, 15 už prieš susilaiko atmesta, 16 už prieš susilaiko atmesta. 17 <clears throat> kas už prieš susilaiko priimta. 18 atkrenta, 19 už prieš susilaiko. Ne, visgi netkrenta, atsiprašau, sako pirmininkė, reikia balsuoti dėl 18 pakeitimo. 18. <clears throat> Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 19. Už, prieš, susilaiko atmestas. 20. Už, prieš, susilaiko atmesta. 21. Už, prieš, susilaiko atmesta. 22. Už, prieš, susilaiko atmesta prieš susilaiko atmesta 23 už prieš susilaiko atmesta 24 už prieš susilaiko atmesta 25 už prieš susilaiko priimta 26 už prieš susilaiko atmesta 27 už prieš susilaiko atmesta 20 tai yra pirmas už prieš susilaiko atmesta septintas už prieš susilaiko priimta. Balsuojam dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Prašom. The vote is closed. Baigiame balsuoti. 19 už 5 prieš sveikinam pranešėją. Antras pakeitimas už prieš priimtą, už visą e, biudžeto įgyvendinimą elektroniniu būdu. Prašome balsuoti. My God, it's so slow. The last one. We are still missing one person. Could you please Vis dar trūksta vieno žmogaus, paspauskite mygtuką. Prašau pas, pabalsuoti. Baigiame balsuoti. Niekas manęs nepaklausė. 5 e, prieš 19 už. Tai reiškia, kad biudžeto įvykdymas patvirtintas. Balsuojam už rezoliuciją. 7 už prieš susilaiko atmesta. 8 už prieš susilaiko priimta. 9 už prieš susilaiko priimta. 10 už prieš susilaiko priimta. 11 už, prieš susilaiko atmesta. 12 už, prieš susilaiko atmesta. 14 už, ne, atsiprašo pirmininkė, 13 už, prieš susilaiko priimta. 14 už. Suderinama su, 7, su 13, 14 už prieš susilaiko priimta, Pirmas už prieš susilaiko atmesta. Šeš, šeštas už prieš susilaiko priimtas. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vartinių balsavimų prašom. The vote is closed. 22 3. 20 už, 3 prieš, sveikiname pranešėją. ES įstaigų vertimo centras. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl viso uh, biudžeto patvirtinimo vardinių balsavimų. Prašom. Baigiame balsuoti. Priimta. Sprendimas, e, užduotis uh, sąstas irgi. Rezoliucija šeštas už prieš primtą, septintas už prieš primtą, pirmas kompromisas už prieš susilaiko primtas, aštuonio, e, vienuoliktas už prieš susilaiko primta, penktas už prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Baigiame balsuoti. 21 už 3 prieš sveikinam Pranešėja CDFO. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Vardinių balsavimų balsuojame dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Baigiame balsuoti 21 už 4 prieš, puiku, sąskaitos uždarytos. Rezoliucija 6 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas, 7 už prieš Reikia patikrinti. Septintas pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaiko, priimta. Devintas už, prieš susilaiko, priimta. Dešimtas už, prieš susilaiko, priimta. Penktas už, prieš susilaiko, priimta. Ample 1 atkrenta, Ample 2 už, prieš susilaiko priimta. Ample 3 atkrenta, Ample 4 už, prieš susilaiko priimta. Ample 5 atkrenta, Ample 6 už, prieš susilaiko priimta. Ample 7 už, prieš susilaiko priimta. Ample 8 už, prieš susilaiko priimta. Ample 9 atkrenta, balsuojame už visą rezoliuciją, vardinių balsavimų prašome. The vote is closed. Baigiame balsuoti 22 už, 3 prieš, sveikiname pranešėją ir dėkojame CEPOL. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, a, balsuojame dėl viso biudžeto įvykdymo patvirtinimo vardinių balsavimų. Prašom. The vote is closed. Baigiame balsuoti. 22 už 4 prieš reiškia sąskaitų uždarimas. Irgi patvirtintas rezoliucija. Šeštas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Septintas už prieš susilaiko priimtas. Aštuntas už prieš susilaiko atmesta. Devintas už prieš susilaiko atmesta. Dešimtas už prieš. O Dieve, sako pirmininkė, reikia patikrinti. Dešimtas pakeitimas, regis atmesta, bet patikrinkime pra... patvirtinta. Penktas už prieš susilaiko priimta. Libė vienas ir antras atkrenta, libė trys. Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta, antros dalies nebus. Libė keturi už prieš susilaiko priimta, libė penki už prieš susilaiko priimta, libė šeši už prieš Ar galime patikrinti lybės šeštas pakeitimas? Baigiame balsuoti. Priimta. ESA. Pirmas pakeitimas už. Atsiprašo, pirmininkė, reikia balsuoti dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 22 už, 5 prieš sveikiname pranešėją. ES pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Sprendimas dėl biudžeto įgyvendinimo pradame balsuoti vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. 22 už, 5 prieš, ačiū sąskaitos uždarytos, rezoliucija. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko pri, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas atkrenta. 13 dviem dalim, pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta, antra dalis už, prieš susilaiko atmesta. 14 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš susilaiko priimta. 18 ir 19 atsiimti. 5 už, prieš susilaiko priimta, tran 1 ir 3 atkrenta, tran 4 už, prieš susilaiko priimta, tran 5 už, prieš susilaiko priimta, tran 6 už, prieš susilaiko priimta, tran 7 už, prieš susilaiko priimta, tran 8 už, prieš susilaiko priimta, tran 9 už, prieš susilaiko priimta, tran 10 už, prieš susilaiko priimta 11 ir 12 atkrenta, balsuojame už visą rezoliuciją. Na, jau buvau besiruošinti paklausti, ar norite balsuoti už kelis e, iš karto, bet nusprendžiau, kad neverta. Paskubėkit. Ar visi paspaudė mygtuką? 27 mūsų iš viso, rodo 25. 22 už, 4 prieš. Sveikinam. EASO. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. E, balsuojame dėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Mm, pamatysit, džiaugsit, sutaupysim laiko, vakare man dėkosit. 23 už, 3 prieš, ačiū. Sąskaitos uždarytos, rezoliucija 7 už, prieš susilaiko priimta, 8 už, prieš susilaiko priimta, 9 už, prieš susilaiko priimta, 10 už, prieš susilaiko atmesta, 11 už, prieš susilaiko priimta, 12 už, prieš sus... reikia patikrinti. 12 pakeitimas regis atmesta, bet patikrinkim. Baigėme balsuoti, atmesta. 13 už, prieš susilaiko, atmesta. 14 už, prieš susilaiko, atmesta. 15 už, prieš susilaiko, priimta. 16 atkrenta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 19 pakeitimas. 21 už, prieš susilaiko atmesta. 22 už, prieš susilaiko atme, priimta. 23 už, prieš susilaiko priimtas. 24 už, prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš susilaiko priimta, 26 už, prieš susilaiko priimta, 5 už, prieš susilaiko atmestas, 6 už, prieš susilaiko priimtas, libė 1 ir 2 atkrenta, libė 3 už, prieš priimta, libė 4 pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta libė 5 už, prieš susilaiko priimta libė 6, atkrenta libė 7 už, prieš susilaiko priimta libė 8 už, prieš susilaiko priimta. Už visą rezoliuciją balsuojame vardiniu balsavimu, prašom. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta, sveikiname pranešėją. The European Banking Authority amendment Europos banko institucija. Pirmas pakeitimas už, prieš, priimta. Antrasis atkrenta. Visas pasiūlymas dėl biudžeto patvirtinimo. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. 23 už, patvirtintas. 7 už prieš priimta. 8 už prieš atmesta. 9 pakeitimas už prieš. Turime patikrinti 9 pakeitimą. Ar galime patikrinti? Baigiame. Priimta. Dešimtasis už prieš. Susilaikė atmesta. 11 už prieš susilaikė atmesta. 12 už, prieš susilaikė, man atrodo, priimta, bet reikia patikrinti. 12 pakeitimas. Atmesta. 13. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Pirmas kompromisas prieš už priimta. 14 atkrenta, 15 už, prieš susilaikė atmesta. 20 už, prieš priimta. 21 už, prieš priimta. 22 už, prieš susilaikė atmesta. 23 už, prieš susilaikė dar kartą. Kas už? 23. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 24. 23. Tikriname. machine is so slow. Mm-hmm. Yeah, yeah. yeah, but the uh, check is over now. Yeah. Das ist es. Genau. 13 in favor, 11 against. Yes. 13 už, 11 prieš. Priimta. Dvidešimt ketvirtas. Atmesta. Dvidešimt penktas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dvidešimt šeštas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dvidešimt septintas. Už prieš susilaikė priimta 28 už, prieš susilaikė atmesta 29 už, prieš susilaikė atmesta 5 už, prieš susilaikė atmesta 6 už, prieš susilaikė priimta. Ekon 1 už, prieš priimta. Ekon 2 už, prieš susilaikė priimta. Ekon 3 už, prieš priimta Ekon 4, atkrenta Ekon 5, 7, už, priimta Ekon 8 ir 9 atkrenta, Ekon 10 priimta, visa rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame. Did everybody push the button? Yeah. The vote is over. Tikiuosi, visi balsavote, baigėme balsuoti. Patvirtintas veikiname pranešėją. ECDC. Pirmas pakeitimas priimta. Balsuojame dėl biudžeto patvirtimo. Vardinis balsavimas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas. Dvi dalis. Pirma dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė priimta. NV 1 ir 2 jau aptarėme, dabar nuo NV3 iki NV11 kartu. Už, prieš, susilaikė priimta. NV12. Už, prieš, susilaikė priimta. Visa rezoliucija vardinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. 23 už sveikiname pranešėją. Echa. Čia iškilo problemų dėl 18 pakeitimo. Autorius nepritarė lingvistiniai versijai ir balsuosime dėl originalaus teksto 18 pakeitimas. jūsų balsavimo sąrašuose. Tai yra. Management board is 44 to 56 percent. Dėl lyčių lygybės taryboje nuo 44 iki 56 procentų turėtų būti. Turite žinoti, kad balsuosime dėl originalaus pakeitimo, nes pranešėjas nepritarė viena iš vertimo versijų. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Vardinis balsavimas dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įvykdymą Baigiame balsuoti. 21 už. Sveikiname. Septintas pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. Aštuntas pakeitimas atsimtas. Devintas už priimtą. Žodinis pakeitimas jį patikė pranešėjas. Ar kas nors prieštarauja? Niekas. Už prieš susilaikė priimta. 10 ir 11 atsimti, 12 už prieš atmesta, 13 už prieš atmesta, 14 už prieš atmesta, 15 už prieš atmesta, 16 už prieš atmesta, 17 už prieš atmesta, 18 už prieš 18. Patikrinkime. Baigiame tikrinti atmestą. 19 už prieš. Man atrodo, kad atmesta. Patikrinkime. Baigiame tikrinti. Priimta. Penktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas už, prieš, susilaikė, priimta. NV1 iki NV5. Visus kartu už, prieš, susilaikė, priimta. NV6. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. NV7 ir iki NV13 kartu už, prieš, priimta NV14 papuola. Dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas pradedame. Balsuojate greičiau, negu aš kalbu. Baigiame balsuoti. 22 už, 5 prieš. Sveikiname pranešėją Europos aplinkos agentūros Pirmas pakeitimas priimta. Dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įvykdymą balsuojame varnių būdu. Baigiame balsuoti. 21 už. Patvirtinta. 10. 90 pakeitimas atmesta. 11 už. Prieš. Priimta. 12 už, prieš, susilaikė, atmesta, man atrodo. 12 pakeitimas. Kiek suprantu, atmesta. 12 pakeitimas. Atmesta. 13 pakeitimas už, prieš, priimta. 14 ir 15 atsiimtas. Pirmas kompromisas už prieš priimta. 19 už prieš atmesta. 20 už prieš susilaikę atmesta. 21 už prieš susilaikę atmesta. 22 už prieš susilaikę atmesta. 23 už prieš susilaikę atmesta. 24 už prieš susilaikę priimta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 atmesta. 6 už, prieš, susilaikė, priimta. 7 už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 už, prieš, susilaikė, atmesta. 9 už, prieš, susilaikė, priimta. NV2 už prieš priimta, NV3, NV4 iki NV6 už prieš priimta. NV8 iki, iki NV10 priimta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. 23 už, Sveikiname pranešėją. FK. Pirmasis pakeitimas. Už, prieš, priimta. Dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įvykdymą balsuojame. Baigime balsuoti. Biudžeto vykdymas patvirtintas. Rezoliucija šeštas pakeitimas. Priimta septintas už, prieš patvirtinta. Aštuntas už, prieš patvirtinta. Aštuntas penk, penktas patvirtinta. Peš vienas, peš keturi, už, prieš. Peš keturi. Man atrodo atmesta. Baigiame tikrinti priimta. Prieš šeši, už, prieš, susilaikę. Prieš šeši. Man atrodo priimta. Baigiame tikrinti. Prieš septyni. Priimta. Prieš aštuoni už prieš susilaikę priimta, peš 9 už prieš susilaikę. Turime patikrinti. Peš 9 priimta. Peš 10 ir 11 jau aptarta, peš 12 už prieš susilaikę priimta, peš 13 už prieš susilaikę priimta. Peš 14 už prieš susilaikė priimta. Peš 15 už prieš susilaikė priimta. Patikrinkime. Peš 15. Atmesta. Dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikiname pranešėją. EFSA. Pirmas pakeitimas už. Prieš. Priimta. Dėl viso sprendimo bals, balsuojame varnių būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Rezoliucija Pakeitimas 9 už prieš patvirtinta, 10 už prieš atmesta, 11 už prieš atmesta, 12 už prieš atmesta, 13 už prieš turime patikrinti 13. Patikriname. Primta. Pirmas kompromisas už prieš priimta. Antras kompromisas už prieš susilaikę priimta. 18 už prieš susilaikę atmesta. 22 už prieš susilaikė atmesta 24 už, prieš susilaikė atmesta 25 už, 24 priimtas, 25 už, prieš susilaikė atmesta. 26 už, prieš susilaikė. Turime patikrinti 26. Sunku suprasti, ar priimta, priimta. 27 už, prieš susilaikė atmesta. 28 už, prieš susilaikė atmesta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 33 už, prieš susilaikę atmesta. 34 už, prieš susilaikę atmesta. 35 už, prieš susilaikę atmesta. 36 už, prieš susilaikę atmesta. 37 už, prieš susilaikę atmesta. 38 už, prieš turime patikrinti 38. Man atrodo, kad buvo priimta. Priimta. 39 už, prieš susilaikę priimta. 40 už, prieš. 39. 39 patikriname. Priimta. 40 už, prieš susilaikė atmesta 41 už, prieš susilaikė atmesta 42 už, prieš susilaikė atmesta 43 už, prieš susilaikė priimta 44 už, prieš priimta 45. Tikriname 44. Priimta. 45 už, prieš susilaikę priimta. 7 už, prieš susilaikę atmesta. 8 už, prieš susilaikę priimta. Nuo NV 4 iki 6 kartu už, prieš atmesta. 7 atmesta. NV8 už, prieš priimta. NV9 už, prieš susilaikę priimta. NV10 už prieš susilaikę priimta. NV12 iki 15 kartų. NV 12 už, NV 11 už, prieš susilaikę priimta. N12 už, prieš susilaikę priimta. N13 už, prieš susilaikę priimta. NV14 už, prieš susilaikę priimta. NV15 už, prieš susilaikę priimta. NV16 aptarta dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti 23 už, prieš 5. Sveikiname pranešė Eigė. Pirmas pakeitimas prieš už priimta. Dėl sprendimo patvirtinti biudžetą, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Ačiū, sąskaitos uždarytos. Rezoliucija šeštas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Septintas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntas už, prieš susilaikę priimta. Devintas už, prieš susilaikę atmesta. Dešimtas už, prieš susilaikę atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaikę priimta. Dvylika už, prieš susilaikę priimta. Trylika už, prieš susilaikę priimta. Keturiolika už, prieš susilaikę atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. FEM 1 aptarta, FEM 2 už, prieš priimta. FEM 3 ir 4 patenka, F, FEM nuo 5 iki 9 kartu. FEM 5 už, prieš susilaikė priimta, FEM 6 už, priimta, FEM 7 už, prieš susilaikė priimta. FEM 8 už prieš susilaikę primta. FEM 9 už prieš susilaikę primta. FEM 10 patenka dėl visos rezoliucijos varnis balsavimas. Sveikiname e, pranešė EJOPA. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikę priimam. Priimta Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. 22 už, 5 prieš. Sąskaitos uždaromos. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Septintas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas už, prieš susilaikė priimta. Devintas už, prieš susilaikė atmesta. Dešimtas už, prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš priimta. 17 atkrenta, 18 už, prieš susilaikė, atmesta, 19 už, prieš susilaikė, priimta, 20 už, prieš susilaikė, priimta, 5 už, prieš susilaikė, priimta. Ekon 1 už, prieš susilaikę priimta. Ekon 2 iki Ekon 9 kartu balsuojame. Už, prieš susilaikę priimta. Ekon 7 už, prieš susilaikę priimta. Ekon 8 už, prieš susilaikę priimta. Ekon 9 už, prieš susilaikę priimta. Dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas. Priimta, sveikiname pranešėją. EIT pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įvykdymą. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta sąskaitos uždaromos, septintas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas už, prieš susilaikė priimta, devintas už, prieš susilaikė priimta, dešimtas už, pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė pri... atmesta, vienuoliktas už, prieš susilaikė atmesta, dvyliktas už, prieš susilaikė priimta. 14. Už prieš susilaikę priimta. 13 atkrenta, 15 už prieš priimta, 16 už prieš susilaikę priimta, 17 už prieš susilaikę priimta, 5 už prieš susilaikę priimta, 6 už prieš susilaikę priimta. Dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta ir sveikiname pranešėją. Ema, pirmas pakeitimas, kas prieš už susilaikę priimta. E, sprendimas patvirtinti įgyvenimą, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Įskaitant ir sąskaitų uždarimą. Šeštasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Septintasis už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas už, prieš susilaikė priim, atmesta. Devintas už, prieš susilaikė atmesta. Devintas už, dešimtas už, prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė atmesta. Dvyliktas už, prieš susilaikė atmesta. Tryliktas už, prieš susilaikę priimta, 14 už, prieš susilaikę atmesta, 15 už, prieš susilaikę atmesta, 16 už, prieš susilaikę atmesta, 17 už, prieš susilaikę atmesta, 18 atsimtas, 19 už, prieš susilaikę priimta, 20 už, prieš susilaikę priimta, 21 už, prieš susilaikę atmesta, 22 už, prieš susilaikė, man atrodo, priimta, bet pasitikrinkime 22. Priimta. Penktas už, prieš susilaikė, atmesta. NV1 už, prieš susilaikė, priimta. NV2 apimtas, NV3 už, prieš susilaikė, atmesta priimta, ne ketvirtas jau padengtas, ne penktas už, prieš susilaikė priimtas NV6, padengtas, gal galėtume NV7 ir 10 kartų balsuoti dėl jų. Nuo 7 iki 10 kas už, prieš susilaikė priimta, NV11 už, prieš susilaikė priimta, NV13 už, prieš susilaikė priimtas, NV14 už, prieš susilaikė priimtas, NV14 yra padengtas, tai bendra Dėl bendros rezoliucijos balsuojame. And it is 23 to 5. 23 ir 5, didžioji dauguma sveikiname pranešėją. E, narkotikų ir centras, pirmas sprendimas už prieš priimtas e, sprendimas patvirtinti biudžeto gyvenimą, balsuojame vardinį balsavimą, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. E, sąskaitos uždaromas, septintas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas už, prieš susilaikė patvirtinta, devintas už, prieš susilaikė atmesta, dešimtas už, prieš susilaikė atmesta, vienuoliktas už, prieš susilaikė atmesta, dvyliktas už, prieš susilaikė atprimta, penktasis už, prieš susilaikė atmesta, šeštas už, prieš susilaikė atmesta prieš susilaikę priimta. Libė 1 iki 5 e, atkrinta, 6 iki 9, nuo 6 iki 9 kartų 6 už, prieš susilaikę priimta, 7 už, prieš susilaikę priimta, 8 už, susilaikę priimta, Libė 9 atkrinta. Rezoliucija dėl Lietuvos valstybės vardinio balsavimo. 24 ir 4 sveikina pranešė. EMSA, pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta rezoliucija dėl įgyvenimo patvirtinimo, balsuojame per nebalsavimą, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta, sąskaitos uždarimas, e, šeštas sakymas už, prieš susilaikė priimta, pirmas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, septintas, e, devintas kompromisas, e, dešimtas pakeitimas už pirmą dalį, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 11 už prieš susilaikė, atmesta 12 už prieš susilaikė pasitikrinkime dėl 12 pakeitimo. Priimta. 13 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 5 už, prieš susilaikė priimta. Tran 1, tran 5 atkrinta, tran 6 ir tran 8 kartu balsuosime dėl jų. Šeš, nuo 6 iki 8 už, prieš susilaikė priimta Tran 90 atkrenta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. Sveikiname pranešėją. Enisa, pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Sprendimas patvirtinti biudžeto įgyvenimą, balsuojame vardiniu balsavimu, prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Sąskaitas uždaromas. Šešas pakeitimas už. Prieš susilaikė priimta. Septintas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Devintas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas vienas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 13 atkrinta, 14 dvi dalis, pirma dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, atmesta, 15 už, prieš susilaikė atmesta, 16 už, prieš susilaikė priimta, 17. Septynioliktas už, prieš susilaikę priimta. Penktasis už, prieš susilaikę patvirtinta. Balsuome dėl rezoliucijos. Vardinis balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Sveikiname pranešėją. E, e, era, pirmas pakeimės už prieš susilaikę priimta. E, sprendimas patvirtinti biudžeto gyvenimą, balsuojame vardinį balsavimą, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Taip pat tai įeina į sąskaitų darbas. Šeštas pakėmės, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo atmesta, bet pasitikrinkime dėl šešto pakeitimo. Baigiame. Atmesta. Septintas pakeitimas už prieš susilaikę. Atmesta. Aštuntas už prieš susilaikę priimta. Devintas už prieš susilaikę atmesta. Dešimtas už prieš susilaikę atmesta. Vienuoliktas už prieš susilaikę atmesta. Dvyliktas už prieš susilaikę at, priimta. Tryliktas už prieš susilaikę priimta. Tryliktas pasitikrinkime. Baigiame. Priimta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Penktas už. Prieš susilaikė priimta. Tran 1 ir 2 atkrinta. Trečias keturi. Kartu balsuojame už. Prieš susilaikė priimta ketvirtas, septintas, atkrinta, aštuntas, nuo aštunto iki keturiolikto kartu. Tran aštuntas, kas už prieš susilaikė priimta, tran vienas už prieš susilaikė priimta, dešimtas už prieš susilaikė priimta, deš, vienuoliktas už prieš susilaikė priimta, dvyliktas už prieš susilaikė priimta, 13 už prieš susilaikė patvirtinta, 14 už prieš susilaikė patvirtinta, 15, 16 atkrinta, 17 už prieš susilaikė priimta, 18 e, už prieš susilaikė priimtas, 19 atkrinta, balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Baigime balsuoti, priimta, sveikiname pranešėją. Euratom. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė priimta sprendimas patvirtinti biudžeto tai įgyvenimą, balsuojame vardinį balsavimą, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Ir sąskaitos uždaromos, rezoliucijos šeštas pakeitimas už prieš susilaikė priimta, septintas, penktas už prieš susilaikė priimta, Dabar balsuojame dėl rezoliucijos. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Sveikiname pranešėją. Esma, pirmas pakeitimas už prieš susilaikę priimta dėl sprendimo patvirtinti biudžeto gyvenimą. Balsuojame vardinį balsavimą, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Sąskaitos uždaromos. Šeštas pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė. Priimta. Septintas už. Prieš susilaikė. Priimta. Aštuntas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Devintas už. Prieš susilaikė. Atmesta. Dešimtas už. Prieš susilaikė. Priimta. Kompromisas. Dešimtas pakeitimas. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl dešimto. Baigiame tikrintis. Atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 14 atskrinta, 15 už, prieš susilaikė atmesta, 16 už, prieš susilaikė atmesta priimta, penktas už prieš susilaikę priimta, ekon pirmas už prieš susilaikę priimta, ekon du, tai ekon trečias, ekon aštuntas, e, kartu balsuojame nuo trečio iki aštunto už prieš susilaikę priimta. Dėl visos rezoliucijos vardinį balsavimą pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. 25.4. Sveikiname pranešė. ETF pirmas pakeitimas už prieš susilaikę priimta e, sprendimas dėl sprendimo patvirtinti biudžetą įgyvenimą, apvardinių balsavimų balsuojame. Baigėme balsuoti. Dėkoju. Uždarėme sąskaitas, dabar balsuojame dėl 7 pakeitimo, už prieš susilaikę priimta, 8 už prieš susilaikę priimta, 9 už prieš susilaikę priimta, 10 atskrinta, 11 atkrinta, 5 už, prieš susilaikė priimta, 6 už, prieš susilaikė priimta, MPL 1 atkrinta, MPL 2, nuo 2 iki 6 galima balsuoti kartu, už, prieš susilaikė priimta, 7 ir 8 e, atkrinta, dėl rezoliucijos vardinį balsavimą balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas sveikiname pranešė Euliza. Už, pirmas už prieš susisprendžių sprendimų patvirtinti į biudžetą įgyvendinimą. Vardinių balsavimų baigiame balsuoti. Priimta sąskaitos uždaromos dėl rezoliucijos. Šeštas pakeitimas su žodiniu pakeitimu ir prieštaravimu jam, kas už prieš Taip nėra prieštaravimo. Šeštas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikę priimta. Septintas pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Aštuntas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl aštunto pakeitimo. Atmesta. Devintas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas už prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas vienas už prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktas krinta. Penkių susilaikė priimta. Šešioliktas už prieš susilaikė priimta. Penktasis už prieš susilaikė priimta. Libė vienas iki trečio lybė ketvirtas už prieš susilaikę priimta, lybė penktas už prieš susilaikę priimta, lybė šeši už prieš susilaikę priimtas. Na, balsuojame dėl rezoliucijos vardinių balsavimų, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. E, didžioji dauguma patvirtino, sveikiname pranešėją. EU OŠA. Pirmas pakinės už prieš susilaikę priimta sprendimas patvirtinti biudžetą įgyvenimą, pavardinį balsavimą pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip pat uždaromos sąskaitos. Šeštas pakeitimas rezoliucijos už prieš susilaikę. Priimta aštuntas už prieš susilaikę. Priimta septintas atkrenta. Devintas už prieš susilaikę. Priimta dešimtas už prieš susilaikę priimta. Penktas už, prieš susilaikė patvirtinta. MPL1, pirmoji dalis. Balsuosime dėl antros dalies už, prieš susilaikė priimta. MPL2 už susilaikė priimta. MPL3, penktas atkrenta. MPL6 už, prieš susilaikė priimta. Dėl rezoliucijos balsuojame vardiniu balsavimu, pradedame balsuoti. Yeah, SND is one too much. SND vienu balsuotojų per daug. Baigiame balsuoti. 25 už, 4 prieš, sveikiname patarimą. Pirmas už prieš, laikom. Balsuojame už įgyvendinimo patvirtinimą. Is... Baigėme balsuoti. Priimta uždaromos sąskaitos rezoliucija. Pirmas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Devintas pakeitimas atkrenta 12 už prieš susilaiko priimta 13 atsimtas 14. 15 už prieš susilaiko atmestas 16 už prieš susilaiko Reikia patikrinti 16 pakeitimas. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmesta. 17 už, prieš susilaiko. 17 dar kartą už, prieš Reikia patikrinti. 17 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkė. 17. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 už, prieš susilaiko priimta. 19 už, atkrenta, 20 už, prieš susilaiko priimta, 21 už, prieš susilaiko atmesta, 22 už, prieš susilaiko atmesta, 23 už, prieš susilaiko atmestas, 24 už, prieš susilaiko priimtas, 25 už, prieš susilaiko priimtas, 26 už, prieš susilaiko priimtas, 27 už, prieš susilaiko priimtas penktas atsimtas, šeštas už prieš susilaiko, atmestas septintas už prieš susilaiko primtas. MP1 padengtas MP2 už prieš susilaiko primtas. E, trečias už prieš susilaiko primtas. MP nuo ketvirto iki septinto padengtas. Už visą rezoliuciją balsuojame vartiniu balsavimu. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Sveikiname pranešėją. Eurojustas. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. E, balsuojame dėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Sąskaitos uždarytos. Rezoliucija. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Septintas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta Atmestas devintas už, prieš susilaiko. Atmestas dešimtas už, prieš susilaiko. Atmestas vienuoliktas už, prieš. Reikia patikrinti vienuoliktas pakeitimas. Priimta. Ne, atsiprašau, pirmininkė atmesta. 12 už prieš susilaiko priimta. Penktas už prieš susilaiko priimta, lybė pirmas padengtas, lybė du už prieš susilaiko priimtas, lybė trys už prieš susilaiko priimtas, lybė keturi už prieš susilaiko priimtas, lybė penki padengtas, lybė šeši už prieš susilaiko. Dieve mano, sako pirmininkė, lybė šeštas, patikrinkime. Baigėme balsuoti. Priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Prašome. The vote is closed. No, no. Baigėme balsuoti. Priimta, sveikiname pranešėją Europolas. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. E, dėl, balsuojame dėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Prašome balsuoti vardiniu balsą. Baigiame balsuoti. Priimta. Sąskaitos uždarytos, rezoliucija šeštas pakeitimas priimtas, septintas už prieš susilaiko priimtas, aštuntas už prieš susilaiko priimtas, devintas už prieš susilaiko priimtas, dešimtas už prieš susilaiko atmestas, penktas už prieš susilaiko priimtas, libė 1 ir 2 padengti, libė 3, dėl libė 3 už prieš susilaiko priimta, libė 4 už. Liktai atmestas, sako pirmininkė, libė 5, patikrinkime. Baigėme balsuoti, priimta. Libė 7 už prieš susilaiko priimta, libė 8 už prieš susilaiko priimta, libė 9 už prieš susilaiko priimta. Balsuojame už visą rezoliuciją vardinių balsavimų. Baigiame balsuoti. 25, 4. Sveikiname pranešėją. Pagrindinių teisų agentūra pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Ant balsuojame dėl biudžeto įgyvenimo patvirtinimo vardiniu balsavimu. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už 5 prieš, uždarome sąskaitas, rezoliucija šeštas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas, septintas už, prieš susilaiko priimtas, aštuntas už, prieš susilaiko priimtas, devintas už, prieš susilaiko priimtas, dešimtas už, prieš susilaiko priimtas, penktas už, prieš susilaiko priimtas, lybė vienas ir du padengti, lybė trys už, prieš susilaiko priimtas, lybė keturi už, prieš susilaiko priimtas, lybė penki už. Patikrinkime penktą. Regis priimta, bet sunku pasakyti, tai priimta. Libė šeši už prieš susilaiko priimta, lybė 7 už, prieš susilaiko priimta, lybė 8 padengta, lybė 9 už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame už visą rezoliuciją, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta, sveikiname pranešėją. Toliau Frontex. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo vardinių balsavimų. Prašom. Dar trūksta vieno žmogaus. Baigiam balsavimą. Priimta, uždaromos sąskaitos, pasuojame dėl rezoliucijos, pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, šeštas už, prieš susilaiko priimta. Septintas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Devintas už, su žodiniu pakeitimu, nieks neprieštarauja už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas dalimis, pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta, antra dalis už prieš susilaiko pri, atmesta, vienuoliktas už prieš susilaiko priimta, dvyliktas už prieš susilaiko priimta, tryliktas už prieš susilaiko priimta. Patikrinkime 13 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Priimta. Lybė 1, 2, 3. Padengta lybė 4 už, prieš susilaiko priimta, lybė 5, 7 už, prieš susilaiko priimta, lybė 8 už prieš susilaiko priimta, lybė 9 už prieš susilaiko priimta. Balsuojame už visą rezoliuciją vardiniu balsavimu. Kas yra tas? Baigiame balsuoti. Priimta, sveikiname pranešėją. GNSS. GNSS pirmas pakeitimas kas už prieš priimta. Dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įvykdymą vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Sąskaitos tuo pačiu uždaromos. Rezoliucija pirmas. Šeštas pakeitimas už prieš priimta. Septintas už prieš susilaikę priimta. Aštuntas už prieš susilaikę priimta. Devintas už, prieš susilaikę priimta. Devini. Dešimt, dešimtas priimtas, vienuolikta už, prieš priimta, dvyliktas už, prieš susilaikę priimta, tryliktas už, prieš susilaikę priimta, keturioliktas už, prieš susilaikę priimta, penkioliktas už, prieš susilaikę priimta, šešioliktas atkrenta, 17 už prieš priimta, 18 už prieš susilaikę priimta, 19 atkrenta, 20 atkrenta. Penktas pakeitimas už prieš priimtą. Ir visa rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuojame. The, the vote is closed. Sorry. Yeah. The vote is closed. Yeah. Baigiame balsuoti. Sveikiname pranešėją. Tai buvo agentūrų biudžeto įgyvendinimo patvirtimo paskutinis pranešimas. Ponas Martins, pirmininkė. Balsuojant dėl pranešimo projekto, dėl biudžeto, pirmas skirsnis Trečias pakeitimas. Sekretoriatas per klaidą praleido mano pavardę. Reikėtų prie to pakeitimo įrašyti ir mano pavardę. Kalbu apie trečią pakeitimą. Sekretoriatas turi įrašyti mano pavardę nes aš pasirašiau, viskas aišku. Žinoma, tada liepsime sekretoriatui įtraukti ir jūsų pavardę. Gerai. Ar balsavimo sąrašai išdalinti? Taip, dirbsime toliau. Parlamento e, biudžeto įvykdymas. E, ponas Jonus yra pranešėjas. Tuoj pradėsime balsuoti. Yeah. Amendment, yeah. Amendment 3 by... Trečias pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Sprendimas dėl biudžeto patvirtinimo, vardinis balsavimas. Dar trūksta dviejų balsų. Baigiame balsuoti. Dvidešimt aštuoni, dvidešimt septyni balsai. Baigiame balsuoti. Biudžeto įgyvenimas patvirtintas. Tai reiškia ir sąskaitų uždarimą. Penktas pakeitimas už prieš susilaikę. Balsuokime vardiniu būdu. Atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. Septintas už, prieš susilaikę priimta. Aštuntas ir 9 kartu balsuojame už, prieš susilaikę priimta 10 atkrenta, 11 atkrenta, 12 atsimtas, 13 pakeitimas už, prieš balsuokime, patikrinkime, nes neaišku, Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 14 atkrenta, 16 pirma dalis už, prieš susilaikę priimta, antra dalis už, prieš susilaikę priimta, 17 pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta, 17 atkrenta, jeigu 16 priimtas, 18 už, prieš. Balsuokime elektroniškai. Baigiame tikrinti, bet PPE, EPP delegatų vienu per daug. atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 turime patikrinti. Tek. Check is over and it is rejected. 21 in favor, against. 21 už prieš susilaikė atmesta 22, už prieš susilaikė priimta 23, atkrenta 24, už prieš susilaikė priimta 25, atkrenta 26, už prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už prieš susilaikę Atmesta. 27 už prieš. Priimta 28 už prieš. Patekriname. Let's check 28. Yeah. The check is over. It is adopted. Sorry. It... Priimta. 29 už prieš susilaikę turime patikrinti. Dvidešimt devintą tikriname. Priimta. Trisdešimtas atsimtas. Trisdešimt pirmas už prieš susilaikę priimta. 32 už, prieš susilaikę priimta. 33 už, prieš susilaikę priimta. 34 už, prieš susilaikę priimta. 36 už, prieš susilaikę priimta. 35 atkrenta. 37 už, prieš susilaikę priimta. 38 už, prieš susilaikę priimta. 38 už, prieš susilaikę priimta patikrinkime 39. priimta, 40 atkrenta, 41 už, prieš susilaikė atmesta, 42 už, prieš susilaikė atmesta. 42 galime patikrinti. 42. Priimta. 43 už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 už, prieš. Patikrinkime, nesu tikra. Priimta. 45 atkrenta, 46 už prieš susilaikė priimta, 47 už prieš patikrinkime. 47. Priimta. 48 už, prieš susilaikę priimta. 49 už, prieš susilaikę priimta. 50 už, prieš susilaikę priimta. 52. Patikrinkim 50. Baigiame tikrinti atmestą. 52 už prieš susilaikė atmestą. 51 už prieš susilaikė priimta. Patikrinam 51. Septyniolika už, 53 už, prieš susilaikę primta, Patikrinam 53. Priimta 54 už, prieš susilaikę priimta. Patikrinam 54. Priimta. 55 už prieš susilaikę priimta. Patikrinam. Priimta 56. Už, prieš, susilaikė atmesta 58 atsimtas, 57 atkrenta, 57 už, prieš susilaikė priimta. 59 už, prieš susilaikė priimta. 60 atsimtas. 61 už, prieš susilaikė priimta. 61 tikriname. priimta. 62 už, prieš susilaikę priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaikę. Antrą kompromisą patikriname. visi pritarė. Trečias kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Šešiasdešimt septyni ir septyniasdešimt ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 75 už prieš susilaikė primta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 76 atkrenta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Toliau. 86 pirma dalis už, prieš susilaikė priimta Patikrinkime 86 pakeitimas, pirmoji dalis. Priimta. Antroji dalis. Su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė. Priimta. 87 už, prieš. Aštuoniasdešimt septintas už prieš atmesta. 88 už, prieš, susilaikė, atmesta. 91 iki 95 kartų už, prieš. Mes prašėme vardinio balsavimo dėl pakeitimų nuo 91 iki 95. Sekretoriatui pateikėme tokį prašymą su Flanagan, Flanagan Herbrandis, Tas De Jong ir aš. Šeši nariai pritarė tokiam prašymui. Taigi vardinis balsavimas nuo 91 iki 95. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 89 už, prieš susilaikę priimta. 90. Devyniasdešimt pirmas iki devyniasdešimt penkto buvo atmesta, o aštuoniasdešimt devintas priimtas. Galiu patikrinti, jeigu kas nors abejoja. 90 pakeitimas atkrenta. 96 atsimtas. 97 atkrenta. 97 už prieš priimta. 98 atkrenta. 99 atkrenta taip pat. Šimtasis atkrenta. Šimtas pirmas už prieš priimta. Šimtas antras atkrenta. Šimtas trys atkrenta. Šimtas ketvirtas už prieš susilaikė. Atmesta. Patikrinkime. 104, yeah, 104. 104. It is, yeah. Check is over. 104 atmestas. 105 už, prieš, susilaikė atmesta. 106 priimta. 107 ir 108 už, prieš, susilaikė priimta. 109 atkrinta. 110 už, prieš susilaikė atmesta 111 ir 12 už prieš susilaikė priimta 112 jau balsavome 114 iki 17 atsimti 118 už prieš susilaikė atmesta 119 už prieš susilaikė atmesta 100 20 ir 21 už prieš susilaikę priimta. 122 už prieš susilaikę atmesta. Patikrinam 122. Atmesta 123 už prieš susilaikę priimta. 124 už prieš susilaikę priimta. 125 už prieš susilaikę priimta. 126 už prieš susilaikę priimta. 9 kompromisas už prieš priimta. 127 atkrenta. Toliau, dešimtas kompromisas už prieš susilaikę priimta. Toliau, šimtas keturiasdešimt septintas. Šimtas keturiasdešimt septintas už prieš susilaikę priimta. 148 už prieš susilaikę priimta, 149 ir 150 už prieš susilaikę priimta, 151 ir 152 už prieš susilaikę. Tikrinam. 151, 152. Baigiame balsuoti. Priimta. 153 ir 154 už prieš susilaikė, ta pati dauguma priimta. 155, 156 už, prieš, susilaikė, atmesta. 157 už, prieš, susilaikė, atmesta. 158 už, prieš, susilaikė, atmesta. 158 patikriname. Vienas, penki, aštuoni, baigiame tikrinti, atmesta. Vienas, šešiasdešimt už ir šešiasdešimt vienas už prieš susilaikė atmesta. Patikrinsim. pirmininkė gali didžiuotis tokius skubių balsavimų. <laughs> yeah. It is rejected. Atmesta. 159 už, prieš, susilaikę. Patikrinkime. Šimtas penkiasdešimt devyni. Patikrinkime. Atmesta. It is rejected. Now. Same majority, yeah, even nine. Yeah. 162. Hmm. 162. Už prieš atmesta. 163. Už prieš susilaikę priimta. 163 patikriname. Yeah, it is adopted. Priimta. 164 atkrenta, 165 už, prieš, susilaikė, priimta. 166 atsimta, 167 už, prieš, susilaikė, atmesta. 168 už, prieš, priimta. 169 atkrenta. 170 už prieš susilaikę priimta. 100 170 patikriname. Baigiame tikrinti. 171 už prieš susilaikę priimta. 172 ir 173 atkrenta. 174 už prieš susilaikę atmesta. 175 už prieš susilaikę priimta. Bet galime e, patikrinti. Man atrodo, kad priimta. Baigiame balsuoti. Atmesta. 176 už. Prieš. Susilaikė priimta. 177 už. Prieš. Susilaikė priimta. 178 už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. 178. Atmesta. 178 už prieš atmestą. 180 už prieš susilaikę. 180 patikrinkime. priimta. 181 už, prieš susilaikė, priimta. 182 už, prieš susilaikė, priimta. Man atrodo, reikia patikrinti 182. Atmesta. 183 už prieš susilaikė, man atrodo, atmesta. Patikrinkime, 183. 183. Baigiame tikrinti, priimta. 184 už prieš susilaikę priimta. 185 už prieš susilaikę priimta. 11 kompromisas už prieš susilaikę priimta. Vienas devyni du už prieš susilaikę priimta. Vienas devyni trys atsimtas. Vienas devyni keturi su žodiniu pakeitimu už prieš susilaikę. Man atrodo atmesta. Patikrinkime. Vienas devyni keturi. Baigiame balsuoti. Priimta. Vienas devyni penki už prieš susilaikę priimta. 196 už prieš susilaikę priimta. 197 už prieš susilaikę priimta. 198 už prieš susilaikę atmesta. 199 už prieš. Patikrinkime. 199. Atmesta. 200 už prieš susilaikę. Man atrodo, priimta. Patikrinkime. 200. Baigiame tikrinti printą. 201 už prieš susilaikę priimta, 202 už prieš susilaikę priimta, 203 už prieš susilaikę priimta. Patikrinkime 204. Baigiame tikrinti. Priimta 203 atkrenta, 205 už, prieš, susilaikė. Priimta 206 už, prieš, susilaikė. Atmesta 207 už, prieš, susilaikė. Priimta 208 už, prieš, susilaikė. Priimta Patikrinkime. Du šimtai aštuoni. Baigiame tikrinti. Priimta. 209 už. Prieš susilaikę. Priimta. 209. 209.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 prieš susilaikė priimta, 214 už, prieš susilaikė priimta, 215 už, prieš susilaikė priimta, 216 atkrenta, 217 už, prieš susilaikė priimta, 218 už, 219 už, prieš susilaikė priimta. 220 ir 21 identiški už prieš susilaikė atmesta. 221 už prieš susilaikė priimta. 222. 224 už prieš susilaikė priimta. At, atmesta, atsiprašau. 225 už prieš susilaikė priimta. 226 už prieš susilaikė priimta. 227 už prieš susilaikę, man atrodo, priimta, patikrinkime 227. Du du aštuoni už prieš du du aštuoni patikrinkime. 228. It is adopted. Priimta. 229 už, prieš, susilaikė priimta. 230 už, prieš, susilaikė priimta. 2, 3, 1 už, prieš, susilaikė priimta. 2, 3, 1 patikriname. 231 patikrinime. Ah, ja, okay. Ja, okay. Check is over. Ja. Ja, it is rejected. Hm. Adopted. Ja. Ja. So, ja. Ja. Ja, ja. Nein, nein. No, no, no, no, no, they voted for you. No, don't worry. 232 in... 232 už prieš susilaikę priimta. 233, dvi dalys. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis 2, prieš susilaikę priimta. 234 atkrenta, 235 už, prieš susilaikę priimta. 236, dvi dalys. Pirma dalis už, prieš susilaikę priimta. Antra dalis už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis. 236. Patikriname. 236. Du trys septyni už prieš priimta, du trys aštuoni už prieš susilaikė atmesta 238 už prieš susilaikė patikrinam. The check is I think it is it is adopted. Man atrodo, kad patvirtinta. Baigėme tikrinti ir priimta. 239 už, prieš susilaikė atmesta. 240 už, prieš susilaikė. Priimta. Pasitikrinkime. 240. Tek tikrinamės. Priimta. 241 už, prieš susilaikė susilaikė priimta. 242 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 242, man atrodo, kad jis atmestas, bet nesu tikra. 242. Priimtas. 243 už prieš susilaikė, atmesta. 244 už, prieš, susilaikė. 244 pasitikrinkime. Priimta. 245 už, prieš susilaikė, priimta. 246 už, prieš susilaikė. Balsuokime. Man atrodo atmesta, bet nežinau. 246. 246. Baigiame tikrinti. Du keturi septyni ir du keturi aštuoni, kas už, prieš susilaikę priimta. 249 atkrenta, 250 už prieš susilaikę atmesta. 251 už prieš susilaikę atmesta. 252 už prieš susilaikę atmesta. 253 už prieš susilaikę priimta. 254 už prieš susilaikę atmesta. 255 už prieš susilaikę pasitikrinsime. Dėl 255. Baigiame tikrinti atmestą. 256 už prieš susilaikę priimta. 257 ir 258 kartu už prieš susilaikę priimta. Atsiprašau, atkrinta. 259 už prieš susilaikę priimta. 260 už prieš susilaikę priimta. 261 už prieš susilaikę atmesta. 262 už prieš susilaikę priimta. 263 263 už prieš susilaikė atmesta. 264 už prieš susilaikė atmesta. 265 už prieš susilaikė priimta. 266 atskrenta 267 iki 270 balsuosime kartu už prieš susilaikė priimta. 271 atkrenta, 272 atkrenta, pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė atprimta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame vardinį balsavimą. Baigiame balsuoti. 15 7 mm, prieš, susilaikė 7, sveikiname pranešėją. Kągi darysime toliau? Yeah, now we vote, now we vote on the external action. Dabar balsuosime dėl išorės veiksmų tarnybos. Ar buvo padalinti balsavimo sąrašai? We vote now other institutions. If you continue with a little bit of discipline, we will have. Jeigu laikysitės drausmės, greitai galėsime iš čia bėgti. Taigi balsuokime. Dėl kitų institucijų. Pranešėjai Benedik Javort ir Benedik Štras nenori pasisakyti, tuomet balsuosime dėl išorės veiksmų tarnybos Dėl išorės veiksmų tarnybos. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Tai reiškia, kad eisime tiesiai. Reikia balsuoti dėl trečio pakeitimo, ar ne? Dėl trečio pakeitimo už prieš susilaikė priimta sprendimas patvirtinti biudžeto įgyvenimą, vardinis balsavimas, prašau balsuokite. We vote on this, yeah, discharge by roll call. Still two, two members missing. Dar trūksta dviejų narių. Baigiame balsuoti. Ačiū. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Penktas už prieš susilaikė priimta. Šeštas už prieš susilaikė priimta. Septintas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas už prieš susilaikė priimta. Devintas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas už prieš susilaikė priimta. 11 už prieš susilaikė priimta, 12 už prieš susilaikė priimta, 13 už prieš susilaikė priimta, 15 už prieš susilaikė patvirtinta. AFET 1 iki AFET 4 įtraukti dėl bendros rezoliucijos balsuosime vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. Sveikiname pranešėją. Europos vadovų tarybos ir tarybos. Čia nėra pakeitimų. Balsuokime iš karto dėl biudžeto gyvenimo patvirtinimo. Plus atidėti, minus patvirtinti. Balsuokime. Baigiame. Dar nebaigiame. Jeigu balsuojate, jeigu balsuojate Minus reiškia balsuojate už tai, kad būtų patvirtintas biudžeto įgyvendinimas. O jeigu spaudžiate plus, tai reiškia, kad norite atidėti. Ar dar kas nors neaišku? Dar dviejų narių trūkstam. Baigiame balsuoti. 22 už, 2 prieš. Dėl rezoliucijos pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė, priimta. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė, priimta. Trečias už, prieš susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Penktas už, prieš susilaikė patvirtinta, šeštas už, prieš susilaikė patvirtinta. Balsuosime dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Baigiame balsuoti. Ne, dar nebaigiame. Jau baigiame. 22, vienas prieš, sveikiname pranešėją. Da, toliau teisingumo teismas. Antras pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įgyvenimą vardinių balsavimų. Pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Pirmas pakeitimas už. Dėl penkto pakeitimo už prieš susilaikė priimtas. Šeštas už prieš susilaikė. Gal galime pasitikrinti dėl šešto pakeitimo? Baigiame tikrinti. Priimta. Septintas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas už, prieš susilaikė priimta. Devintas už, prieš susilaikė. Pastikrinkime dėl devinto pakeitimo. Priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas. Už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas už, prieš prieš susilaikė priimta. 13 už, prieš susilaikė atmesta. 14 už, prieš susilaikė priimta. 15 už, prieš susilaikė atmesta. 16 už, prieš susilaikė. 15, 16 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 16 pakeitimo. 16 pakeitimo. Baigiame. Atmesta. 17 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 18 už. Prieš susilaikė. Priimta. 19 už. Prieš susilaikė. Priimta. 20 už. Prieš susilaikė. Priimta. 21 už. Prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. Man atrodo, buvo atmestas jisai. Baigiame tikrinti. Atmesta. 22 už, prieš susilaikė, priimta. 23 atkrenta, 24 už, prieš susilaikė, priimta. 25 už, prieš susilaikė, priimta. 26 už, prieš susilaikė, priimta. Dėl rezoliucijos balsuojame vardinį balsavimą. Baigiame balsuoti. Priimta. Audito rūmai. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. Antras ir trečias atkrenta. Sprendimas patvirtinti biudžeto įgyvendinimą dėl jo balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dėl rezoliucijos ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikę. Priimta. Penktas už, prieš susilaikę. Atmesta. Šeštas už, prieš susilaikę. Atmesta. Septintas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl septinto pakeitimo. Dėl septintojo pakeitimo pasitikrinkime. Baigiame tikrintis. Priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė, priimta. Devintas už, prieš susilaikė, atmesta. Dešimtas keturios dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaikė atmesta, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta, trečioji dalis už, prieš susilaikė atmesta, ketvirtoji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta, dvyliktas su žodiniu pakeitimu, už, prieš Dėl 12 pakeitimo reikia pasitikrinti. Priimta. 13 už, prieš susilaikė atmesta, 14 už, prieš susilaikė priimta, 15 už, prieš. Pasitikrinkime. 15. Pasitikrinkime dėl 15. Baigiame. Priimta. Atsiprašau, nepamačiau. 16 už. Prieš susilaikė. Priimta. 17 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 18. Dvi dalis. Pirmoji dalis už. Prieš susilaikė. Priimta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė. Priimta. 19 už prieš susilaikė priimta, 20 už, prieš susilaikė atmesta, 21 už, prieš susilaikė atmesta, 22 už, prieš susilaikė atmesta, 23 už, prieš susilaikė atmesta, 24 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 24. Tikrinamės dėl 24 pakeitimo. Priimta. 25 už. Prieš susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet reikia pasitikrinti. Ar galime vėl pasitikrinti dėl 25 pakeitimo? Teigiame tikrinti. Priimta. 26 už. Prieš susilaikė. Priimta. 27 už prieš susilaikė. Man atrodo, bet reikia pastikrinti. 27. 27 pakeitimas priimta. 28 už prieš susilaikė atmesta. 29 už prieš susilaikė atmesta. 30 už prieš susilaikė priimta, 31 už prieš susilaikė a, priimta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. Dėkuoju. Sveikinu pranešėją. Ja, yeah. Uh, we have Ekonomikos ir socialinis komitetas, pirmas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Sprendimas patvirtinti biudžeto įgyvendinimą. Vardinis balsavimas. Baigėme balsuoti 22 prieš 4 ačiū. Rezoliucija. Trečias už, prieš, susilaiko, atmestas. Ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. Penktas už, prieš susilaiko priimta. Tikrinam šeštą pakeitimą. The check is over. Baigiame balsuoti priimta. Šeštas už prieš susilaiko priimtas. Septintas už prieš susilaiko atmesta. Aštuntas už, prieš susilaiko atmesta. Devintas už, prieš. Sus... Patikrinkime devintą. Baigiame tikrinti. Priimta dešimtas už, prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko priimtas, 12 už, prieš susilaiko, patikrinkime 12 pakeitimą, panašu, kad priimtas. Patikrinkime. Yeah, the check is, the check is over. Veikiame balsuoti. Priimta. 13 už, prieš, susilaiko atmesta. 14 už, prieš susilaiko atmestas 15 už, prieš susilaiko atmestas 16 už, prieš susilaiko priimtas. Rezu... Balsuojame už visą rezoliuciją vardinių balsavimų, prašom balsuoti. Vaikas balsavimas 23 už, 3 prieš, sveikinam pranešėjus regionų komitetas. Pirmas ir antras pakeitimai už, prieš susilaiko atmesta. Sprendimas patvirtinti biudžeto įgyvendinimą. Balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. Priimta. Rezoliucija. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvir... Penktas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas už, prieš susilaiko priimta. Septintas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Devintas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas. Dėl dešimto norit patikrinti gerai. Dešimtas pakeitimas. Balsavimas baigtas, priimta. 11 už, prieš, susilaiko, priimta. 12 atkrenta, 13 už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame už visą rezoliuciją vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. 23 už, 3 prieš, sveikinam pranešėjus. Europos ombudsmenas. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame vardiniu balsavimu dėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. 25 už 1 prieš, baigiame balsavimą. Rezoliucija antras pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta, trečias už, prieš susilaiko priimta, ketvirtas už, prieš susilaiko priimta, penktas už, prieš susilaiko. Panašu, kad priimta, bet patikrinkim penktą pakeitimą. Atmesta. Buvo labai neaišku, nes aš matau tik tai dalį balsuojančių. Šeštas už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame už visą rezoliuciją. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta sveikinam pranešėjus. Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. Balsuojame dėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Prašom. Baigiame balsuoti. Ačiū. Balsuojame už visą rezoliuciją. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Ketvirtas už, prieš susilaiko atmestas. Penktas už, prieš susilaiko priimtas. Šeštas už, prieš susilaiko. Patikrinkime. Šeštas pakeitimas. Priimta. Septintas atkrenta. Aštuntas už prieš susilaiko priimta devintas už, prieš susilaiko priimta dešimtas už, prieš susilaiko priimta vienuoliktas už, prieš susilaiko priimta dvyliktas už, prieš susilaiko priimta tryliktas už, prieš susilaiko priimta. Lybė vienas už, prieš susilaiko priimta. 2, 3 nebalsuojami, 4 už prieš susilaiko priimtas, 5 už prieš susilaiko priimtas, Galime balsuoti nuo 6 iki 12 visus kartu. Šeštas už prieš susilaiko priimta, septintas už prieš susilaiko priimta, nuo 8 iki 12 už visus kartus už prieš susilaiko priimta. Balsuojame už visą rezoliuciją vardinių balsavimų. Prašome balsuoti.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 Dabar galėtumėm balsuoti apie bendras įstaigas. Jeigu turit jėgų, galėtumėm balsuoti toliau. Neišsiskirstikit. Ei! Neišsiskirstikit. Ar jūs pasiruošę balsuoti dėl bendrų įstaigų, nes mes tikrai pas, padirbėjome greitai ir sutaupėm laiko? Na gerai. Tiek to. Niekas nebenori balsuoti, labai liūdna. Niekas nenori su manim balsuoti. Toliau balsuosime rytoj nuo 9. 9 reiškia 9.00. Ar jau padėkoti, pirmininkė, puikiai vadovavot balsavimui, labai greitai viskas ir aiškiai vyko. Ačiū. Jūs buvot geriausia publika. Taigi posėdis baigtas, rytoj tęsime darbą, 9 val. balsuosime dėl komisijos biudžeto patvirtinimo. Ačiū, viso gero.